pakeitimus konkretiems dokumentams ir šie pati, pakeitimai bei pataisimai bus laikomi priimtais, jeigu per 24 valandas kuri nors frakcija arba 40 narių nepaprašys balsuoti dėl to atskirai. Tik visus tekstus rasite mūsų puslapyje, plenarinio posėdžio puslapyje, o visi tekstai bus taip pat ir spausdinami protokole. Pagal 70 E, mūsų darbo tvarkos straipsnį kartu su tarybos pirmininku pasirašyti.